pirmininkas gavo informaciją iš Vokietijos tarnybų dėl pono Wolf Klins išrinkimo kaip Europos parlamento nariu. Jis pakeičia pono Michael Theurer. Tai įsigaliojo nuo 15 metų lapkričio 6 dienos. Taip pat pranešimas dėl Nadijos Hirš išrinkimo. Pirmininkė pasteisiu, tam turėtų būti 7 metų lapkričio 6 diena. Taip pat pranešimas apie ponios Nadijos Hirš išrinkimą taip pat pono Martino Šidervan ir pono Jorgen Meuten. Išrinkimas jie keičia Aleksandr Graf Lambsdorff, pona Fabio Damas ir ponė Beatrix von Storch. Įsigalioja nuo 7 metų lakryčio 8 dienos. Sveikinu mūsų nuėjusius kolegas. Norėčiau atkreipdėmėsi, kad jie įgys visas parlamento, e, vis parlamento narių įgaliojimus, kaip tai